colegas. Abrimos la sesión. Labas rytas, ponios ir ponai. Posėdį tęsėme. Turiu padaryti pranešimą. Kolega Lilo norėtų pasakyti dėl darbo tvarkos. Prašom, skiriama vieną minutę. Dėkuoju. San Francio miestas spalio, mieste spalio 18 dieną e, nukentėjo nuo audros ir visas Kalabrijos regionas nukentėjo. Daug žmonių turėjo palikti namus, e, buvo uždarytos mokyklos. Ir Tokie reiškiniai tampa vis dažnesni Kalabrijoje galbūt dėl klimato kaitos. Tai yra gaivalinė nelaimė ir tikimės, kad Europos solidarumo fondas, solidarumo fondas mums gali čia padėti. Norėčiau išreikšti savo užuojautą ir tikiuosi, kad parlamentas man pritars e, šio miesto ir aplinkinių miestų gyventojams. Taip, mes labai atidžiai išklausėme jūsų e, žodžius ir taip pat reiškiame savo solidarumą dėl šios nelaimės, solidarumo aukoms dėl nelaimės įvykusios Kalabrijoje. Aš kalbu viso parlamento vardu, sakydamas, kad parlamentas jums ir regiono žmonėms reiškia užuojotą ir solidarumą. Perinama prie darbo tvarkės ir pirmasis klausimas yra e, reformos ir vystimasis Moldovos Respublikoje. Suteiksiu pirmam žodį komisijos nariui ponui Fiuliai. Prašom. Labas rytas, ponas pirmininkė, gerbėmiai nariai. Jeigu žiūrėsime į Moldovos es santykius, tai mano nuomonė galime pasakyti, kad mes pasiekėme labai daug per rekordiškai trumpą laiką. Tačiau šalies viduje